Gracias a todas las señoras, señores diputados, que han eh, participado. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems parlamento nariams, kurie e, parėmė mane šių klausimų metu. Be abejo, klausimų susilaukiau daug, stengiausi juos atsakyti ir esu pasirengęs ambicingai imtis man patikėto portfelio, vadovaujant išrinktam komisijos pirmininkui Junkeriui. Man atrodo, kad ES čia tikrai gali dar, gali dar nemažai ką nuveikti, kurdama ir papildomas darbo vietas. Turėtumėm rūpintis tuo, kad e, mūsų gamyba dėl priemonių, kurių imsimės, nebūtų perkeliama į trečiąsią šalis, bet būtų plėtojama būtent ES pramonėje. Reikia tam būtinai energetikos tinklų, veiksmingai tarpusavyje sujungtų ir sklandžiai veikiančių, reikia vidaus energetikos rinkos veikiančios. Manau, kad su vice pirmininkė atitinkamos ryties mes būtinai bendradarbiausime taip pat su komisijos e, nariu atsakingu už darbo politiką. Ir visa kolegija iš tikrųjų surems pečius bendrų tikslų labui. Galiu pasakyti, kad e, šimtų procentų esu pasiryžęs atiduoti savo jėgas šiam darbui. 13 metų, kaip jau minėjau, esu praleidęs įvairiose postuose puikiai susipaž... esu susipažinęs ir su jūsų darbo specifika, suprantu jūs ir jeigu pareikštė man pasitikėjimą, galiu patikinti, kad tikrai nuolatos skaidriai jūs informuosiu apie vykdomus darbus. Na, o dėl poveikio vertinimo, tai tokį rasite prie kiekvieno mūsų siūlomo e, teisės akto. Visus padarinius e, ekonominius, socialinius, aplinkosauginius būtinai ištirsime. Noriu, kad ES piliečių taip pat nuolatos būtų išklausoma. Tuo pat metu norėčiau, kad Europos parlamentas būtų glaudžiau įtraukiamas į komisijos iniciatyvų rengimo procesą ir nuo pat pirmo momento. To noriu tam, kad visi kartu įgyvendintume rimtus prisijimtus įsipareigojimus. Klimato kaitos politiką turime formuoti visi kartu, kalbėti vienu balsu, dėrėtis vienu balsu. Taip pat dėrėtis vienu balsu, e, pirkdami energetikos išteklius. Mes galėsime, aš galėsiu remtis e, savo darbę dviem puikiais e, generaliniais direktoratais. Ten tikrai dirba puikūs e, tarnautojai, puikiai parinkti žmonės, aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Ir būtent tai ir išskiria ES iš kitų pasaulio dalių. Žinau, kad kai kas abejojate prasmingumu šių dviejų sričių sulėjimo, apjungimo tarpusavyje, tačiau vis dėlto tai yra daroma tam, kad galėtumėm pateikti rimtų, ambicingų pasiūlymų ir iniciatyvų. Šis bendradarbiavimas, manau, pastarnaus ir tam, kad pagaliau būtų rasti sprendimai rimčiausiems ES kylantiems iššūkiams. Turime kartai po savęs palikti veikiančią ekonomiką ir sklandžiai veikiančią ekonomiką ir būtent tokią, kuri nebūtų žalinga aplinkai, neturime palikti ekologinės katastrofos po savęs. Ir be abejo, ES piliečiai akilai stebi visus šios procesus ir nori, kad ES būtų tokia, kurioje netrūktų jiems ir darbo vietų. Aš manau, kad dėl visų šių tikslų galime pasistengti ir kartu su jumis šitą pasiekti. Noriu padėkoti visiems už šios dienos klausimą, už visus man užduotus klausimus. Dėkuoju. Uh, thank you very much, Mr. Commissioner Designate. Ačiū gerbiamam paskirtam komisijos nariui. Kaip tik laiku baigėme klausimą, tik dar šiek tiek informacijos. Kolega Lavija pirmiausia pateiks informaciją aktualią Envi komitetui. Jersey. Dėkoju, Jeržiai. Aš taip pat norėčiau padėkoti visus e, narius ir taip pat paskir, visiems nariams ir paskirtam e, komisijos nariui už visus klausimus ir atsakymus. Ir taip pat norėčiau informuoti koordinatoriams Envi komiteto, kad mūsų posėdis e, vyks nuo 10 iki 11.30 rytoj ryte, o nuo 11.30 iki 12.30 vyks bendras posėdis, e, kuriame posėdžiaus kartu aplinkos ir pramonės e, komitetų e, koordinatoriai. Dėkuoju. Žodis Buzakui. Ačiū kolegos informaciją ITRE komitetui. Žinote, kada vyks koordinatorių sustikimas. Tačiau kitas mūsų sustikimas bus 1 val. 30 minučių. Visi esate kviečiami. Nagrinėsime įvairius klausimus, kaip tik būtent dalyvaus ir paskirtasis komisijos narys.